Senores presidentes, estimadas diputadas ir diputados. Dėkoju, gerbiami pirmininkai, gerbiami parlamento nariai. Man tikrai didžiulė garbė sėdėti čia šiandieną priešais jūs ir prisistatyti kandidatu į komisiją naujos sudėties. Kandidatuoju 13 metų praleidęs įvairiose postuose. Taigi puikiai esu susipažinęs su jūsų veikla ir taip pat man pažįstamos demokratijos, teisingumo, orumo lygybės vertybės. Būtent šios vertybės e, vienyje tas pasaulio dalis, kurios yra labiausiai išsivyščiusios, taigi ir toliau būtent tas vertybės stengsiuosi ginti. Pirmiausia, dėl lygybės. Dar per pirmąją rinkimų kampaniją pasisakiau gal kiek nevienareikšmiškai, nevykusi pastaba e, man išsprūdo, taigi norėčiau atsiprašyti jūsų visų uh, už tai, ką tuomet sakiau. Moterys ir vyrai yra lygus, tą tikrai pripažįstu, ir moterų ir vyrų lygybė prisideda prie E, Europos Sąjungoje dėgiamų kitų vertybių. Nekeičiau savo interesų, privačių ir viešų interesų deklaracijos kaip komisijos kandidatas. Aš aiškiai esu nurodęs visus reikalavimus iš manęs faktus. Galiu informuoti jūs apie tai, kad vakar šiek tiek pakeičiau deklaraciją tik tam, kad geriau atsispindėtų tai, jog akcijos, kurias turėjau e, Petroglis įmonėje, buvo parduotos. Akcijų nebeturiu šioje kompanijoje. Taigi dabar atitinku visus šiuo atžvilgiu taikomus kriterijus. Taip pat nebesu ir FAES fondo valdybos pirmininkas. O taip pat atsisakiau narystės nacionalinėme rinkimų komitete. Parlamentui apie tai esu jau pranešęs. Europos parlamentas yra esminė grandis Europos Sąjungos demokratijos ir dėl to mano minėtomis vertybėmis remsiuosi visuomet ir demokratijos vertybė remsiuosi visuomet teikdamas jums naujus pasiūlymus diskutuoti. Būtinai klausysiuosi jūsų ir stengsiuosi mokytis, nes manau, kad diskusijos tarpusavio mūsų darbą tik praturtins. Taikydamas tokį požiūrį prisijimsiu tą didžiulę atsakomybę būti paskirtuoju kandidatu į komisijos narius atsakingus už klimato politiką ir energetiką. Mes e, dirbsime apjungę dabar porą svarbių sričių ir dėl to galėsime išnaudoti sinergetinius efektus. Manau, kad galėsime tik, tik tai taip galėsime užtikrinti energetinį saugumą ir kovą su klimato kaita Europos Sąjungoje. Aš dar anksčiau, dirbdamas ankstesnėse pareigose, būdamas aplinkos saugos ministru, stengiausi dėl tų pačių tikslų. Taip pat glaudžiai bendradarbiavau su komisijos nare Koni Hedegard, kurią tikrai labai vertinu, mes kartu ryštingai pasistumėjome į priekį klimato kaitos ir energetikos politikos klausimus sujungti. E, toks sprendimas rodo, koks svarbus prioritetas yra teikiamas šioms sritims Europos Sąjungoje ir komisijoje. Tai yra tiesiog dvi medalio pusės apjungus tas atsakomybės sritis bus galima pasiekti sinergetinį efektą ir dirbti veiksmingiau. Ponios ir ponai parlamentarai, komisijos pasiūlymas dėl 2030 metų strategijos klimato kaitos srityje rodo, kad mūsų anksčiau taikytas požiūris yra tinkamas, iššūkių vis dar yra ir be abejo reikia siekti mažinti CO2 išmetimus, reikia kurti veiksmingai energetikos išteklius naudojančią ekonomiką, turime mažinti priklausomybę energetiką, energetikoje ypatingai dėl to, kas susijęs su energetikos importu ir visą tai darydami turime kurti darbo vietas. To padaryti negalėtume, jeigu nedirbtume iš vien ir ne, nesuremtume e, pečių, žvelgdami į ateitį. Turime galvoti apie įvairių dalykų įgyvendinimą. Labai svarbu yra būti lyderiais kovos su klimato kaita srityje. 2015 metais Paryžiuje norime pasiekti, pasiekti svarių rezultatų, taigi tik dar kartą pabrėžiu, kaip svarbu, kad spalio mėnesį vadovų taryba būtų ambicingai nusiteikusi ir numatytų tinkamus tikslus ateičiai. Mes turime prisimti atsakomybę ir siekti, kad ES taptų lyderę energetikos srityje, taip pat kovos su klimato kaita srityje ir noriu, kad pasaulyje žodžiai atsinaunantys energijos šaltiniai ar ištekliai būtų siejami pirmiausia būtent su mumis Europos Sąjunga. Turime išnaudoti ir alternatyvius energetikos šaltinius ir užtikrinti, kad Europa būtų lyderė veiksmingo energetikos išteklių vartojimo E, srityje. Siekiama iki 2030 metų sumažinti, sumažinti 30, pasiekti 30 procentų veiksmingo energetikos išteklių naudojimo rodiklį ir viso to siekiama kuriant tvarę, tvirtą energetikos sąjungą, kas yra reikšminga prielaida mūsų gerovės kūrimui. Matėme praeitie įvairių krizių, mus kamuoja nestabilumas, įvairios grėsmės ties tiesioginėmis išorinėmis mūsų sienomis. Taigi mano kaip komisijos nario vienas iš aukščiausių prioritetų bus rugsėjo jau rudenį pradėti dirbti to link, kad e, mažintume savo energetinį nepriklausomumą. Komisaras Oettingeris rugsėjo 26 dieną jau pateikė vieną pasiūlymą, kaip būtų galima e, spręsti energetinio saugumo klausimus ir tikiuosi, kad visos susijusios šalis kartu stengsis doroti su čia kylančiais iššūkiais. Mes turime skirti šioms rytims patį svarbiausią politinį prioritetą ir aš tapęs komisijos nariu būtinai stengsiuosi dirbti su kitais atsakingais komisijos nariais, kad kurtume energetikos sąjungą, kurioje būtų atsižvelgiama į klimato iššūkius, ir remiamasi kai, kuriais, kai kuriomis svarbiomis prielaidomis. Turime geriau išnaudoti energetikos išteklius nuo 2020 metų, numatyti tikslus, pavyzdžiui, ypatingai pastatų apšiltinimo, izoliavimo aspektus gerinti. Turime sukurti bendrą tinklą, jungiantį visas valstybės narės, naik panaikinti, pažaboti energetinės salas, kurios vis dar egzistuoja Europos Sąjungoje ir tapti kiek įmanoma labiau nepriklausomi. Turime išsemti alternatyvių energetikos šaltinių teikiamas galimybės, e, geriau atverti pietų koridorių energetinį, nes tik tuomet pasieksime apsirūpinimo energetiką saugumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir sąnaudų mažinimui bei CO2 išlakų mažinimui, veiksmingai naudojant energetikos išteklius. Taip pat turime koordinuoti tarpusavyje nacionalinės energetikos politikos priemonės, tam, kad ES santykiuose su trečiosiomis šalimis kalbėtų vienu balsu energetikos klausimais sieksime tikros energetikos sąjungos. Ir esu pasirengęs 2020 metų strategiją visiškai įgyvendinti, orientuodamasis į naujosios tikslus. Dirbsiu tam, kad būtų toliau plėtojama, stiprinama prekybos taršos leidimais sistema kadangi jis svarbi tam, kad būtų galima pasiekti su klimato kaita susijusių tikslų numatytų laikotarpiai po 2020 metų. Politinio dialogo su jumis pagrindu pateiksiu iniciatyvą, pasiūlymą dėl tikslų susijusių su išmetimais, kurie nepatenka į prekybos taršos leidimais sistemos aprepti. Be abejo, reikia visur ieškoti tinkamo balanso, tinkamos pusiausvyros. Mes norime tapti ekonomiką, kuri, kurios išmetimai CO2 būtų kiek įmanoma mažesni. Visi šie veiksmai taip pat turi prisidėti ir prie kovos su nedarbu, ypatingai jaunimo nedarbu. Komisijos pirmininkas išrinktasis Junkeris pateiks paketą kurį sudaro 300 milijonų eurų. Ir tą priemonę sieksime mobilizuoti įvairias sritis <clears throat> ir spręsti susidariusias problemas. Labai tikiuosi, kad klimato politika ir energetika bus visiems svarbios sritys. Nėra pasaulyje ne vieno žmogaus, kurio nepaveiktų klimato kaita. Nėra taip pat ir ne vieno žmogaus, neturėtų būti taip pat ir ne vieno žmogaus, kuris kentėtų dėl su energetiniais iššūkiais susijusių veiksnių. Tie iššūkiai tikrai dideli, taigi labai tikiuosi jūsų visų paramos.